explicaciones de voto. Kolegos, dabar prasidės balsavimo motyvų aiškinimas. 38 kolegos paprašė žodžio, kad paaiškintų, kodėl jie balsavo vienaip ar kitaip. Palauksime keletą minučių, kol išeinantieji iš salės tai padarys. Ir viskas nurims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 lo hagan de... pedimos a aquellos que se van marchando que lo hagan rápida y silenciosamente porque tenemos Norėčiau paprašyti tų, kurie nesirengia pasilikti salėje, mm. kiek įmanoma tyliau ir greičiau iš jos išeiti. Yra daugiau nei 40 prašymų paaiškinti balsavimo motyvus ir visi e, tam turės po vieną minutę. Visų pirma, dėl pono Bögės pranešimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo. Ponui Silvestris žodis. Grazie, prezidente. L'attivazione dello strumento di stabilità. Ačiū. Lankstumo priemonės mobilizavimas atskleidžia, kad ES biudžete reikia daugiau lankstumo, nežiūrint į tai, kad asignavimai mokėjimams padidinti kai, kuriuose, kai kuriams sritims biudžete nėra pakankamai lėšų, kad būtų galima jas tinkamai finansuoti, tinkamai finansuoti prioritetus, kuriuos patvirtino parlamentas ir taryba. E, ES 2012 biudžete. 2012 metų e, biudžete. Mums reikia surasti apie 40 milijardų eurų ir 260 milijonų eurų ketvirtajai biudžeto e, kategorijai, kad finansuotume 2020 strategiją, nes čia mums reikia 320 milijonų eurų. Būtent todėl balsavome už šią priemonę. El... Ačiū. Pone Silvestris, dabar ponas Hananas taip pat vienai minutiai. Pone pirmininkė, man įdomu, iš kur kilo ši mintis paslaptis, kad gali praturtėti gaudamas subsidijų. To nepavyksta nei atskiriams žmonėms, nei valstybėms ar tautoms. Jeigu tai būtų, Graikija dabar būtų turtingiausia valstybė e, Europos Sąjungoje ir e, pasipiktinusios vokiečių minios mm, protestuotų prieš atėnus. Tačiau iš tikrųjų realybė yra kitaip. Tie, kas gauna didelis subsidijas, nesugeba kurti, užtikrinti aukšto BVP ir todėl e, žmonės, visuomenės imasi, ima priprasti prie išmokų, prie išmaldos dalymo. Ir E, tas, tokia, tokie pat principai galioja ir asmenų atžvilgių, ir valstybių atžvilgių. Taigi, ES didinant išlaidas mes nepakeisime situacijos. Eh, Dabar dėl ponios Balcani ir pono Fernandes kartu renkto pranešimo pirmasis kalbėtojas ponas Ashley Fox. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien patvirtiname 2012 ES biudžetą, sutardami padidinti išlaidas 2 procentais. Tai iš tikrųjų valstybių narių mokesčių mokėtojų pergalė prieš šį parlamentą ir komisiją. Nors ir sunku tuo patikėti, komisija ragino viską padidinti 4,3 procento, o parlamentas norėjo viską didinti 5 procentais. Ir tai tokiu laiku, kai vals, vyriausybėms tenka didinti mokesčius ir mažinti išlaidas valstybėse narėse. Ar galima dar e, puikiau pailustruoti, kaip nutolę parlamentas ir komisija tapo nuo tikrojo pasaulio? Man atrodo, net 2 procentų didinimas yra per aukštas. Turėtumėme mažinti ES biudžetą ir taupyti e, mokesčių mokėtojų lėšas ir neprašyti didinti finansavimo. Komisija turėtų bandyti išmintingai panaudoti lėšas, kurias jau turi. Senor George... Ačiū. Toliau Džordžas Lajonas. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau pritarti sutartam biudžetui. E, pritariu sustarimui tarp tarybos ir parlamento, kuris atspindi griežtų biudžeto sprendimų tikrovę, ypač nacionalinių lygmenių visoje Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga turi atsakomybę e, dalytis ekonominės krizės našta ir dalyvauti dedant pastogas, taupant lėšas ir išleidžiant lėšas atsakingai. Dėl to aš pritariu bendram 2 procentų padidinimui, kuris patvirtintas šiandien, kas yra daug mažiau negu komisijos pasiūlymas 5 procentais padidinti biudžetą. Tai yra realistinis kelias į priekį ir aš džiaugiuosi kolegų parame parlamente šiam sprendimui ir e, sveikinu kolegas, kurie dėrėjosi dėl šio sustarimo praėjusios savaitės. Tai sprendimas geras ir e, yra naudingas parlamentui. Ačiū. Toliau ponas Peteris Jaras. Ačiū pirmininkė. Galime konstatuoti, kad Europos parlamentas prisėmė savo atsakomybę. <clears throat> Patvirtinome biudžetą ir viskas yra tvarkoj. Tai yra gera žinia Bloga žinia yra ta, kad valstybės narės parlamentui vis naujų įpareigojimų numato, tačiau nesuteikia tam atitinkamų finansinių išteklių. <clears throat> Turime ateičiai e, susitarti, jeigu Europos parlamentas gauna papildomų užduočių, tai turi būti skiriamas papildomas finansavimas joms e, atlikti, todėl aš susilaikiau balsuojant e, dėl e, šio dokumento, tačiau noriu pabrėžti, kad Europos parlamentas e, vis tiek prisėmė savo įsipareigojimus dėl biudžeto. Ačiū dabar žodis ponui Silvestris. Ačiū pirmininkė. Po 15 valandų konstruktyvių dėrybų buvo patvirtintas biudžetas tai yra 120,8 eurų, kai buvo numatyta taryboje, <clears throat> tačiau e, signavimai įsipareigojimams yra didesni kuomet darybose buvo suvokta, kad lankstumo neužtikrinsime dėl įsipareigojimų mokėjimams valstybių narių delegacija išvelgia tam e, tikrų sunkumų nesusijusių su nacionalinėmis biudžeto tvirtinimo institucijomis, todėl parlamentas e, pateikė savo atitinkamus pasiūlymus į tai atsižvelgdamas. Aš atsižvelgiant į sunkę ekonominę finansinę padėtį pritariu šiam biudžeto projektui, nes tai buvo kompromisinis sprendimas skatinantis konkurencingumą, investicijas ir Europos įmonių ateitį. Noriu priminti, kad pirmą kartą pagal naują sutartį buvo susitarta per numatytą laiką. Ačiū ponai Silvestrisiu. Dabar kalbės dėl tremosios pranešimo kolega Gutieris. Ačiū, pirmininkė. Nuo 2010 metų euros patiria beprecedentinę krizę. Tai parodo, kad Europa yra nepakankamai pasirengusi kovoti su rinkų spekuliantais. Eurozonoje vis dėlto veikia centrinis bankas, kuris imasi politinių priemonių spręsti e, skolų problemą, tačiau jos nepakankamos. Mums pirmiausia reikia ūkio augimo Tose valstybėse centriniai bankai sumažino bazinės palūkanų normas, tai skatina investicijas, taip pat, <clears throat> e, manau, reikia dėti ir toliau visas pastangas, kad būtų galima kovoti su spekulacijomis ir apsaugoti mūsų bendrą e, valiutą paskutinis šiaudas galėtų tapti e, Europos centrinis bankas, tačiau jis turintis aktyvių veiksmų. Ačiū. Elenai Bazėskui steikiamą žodį. Pone pirmininkė, balsavau už šį pranešimą, nes finansų rinkų stabilumą būtina užtikrinti. Europai reikia e, atitinkamos e, ekonominės aplinkos tam, kad sumažintume viešojo sektoriaus įsiskolinimą. Pritariu Europos centrinio banko aktyviai pozicijai krizės metu tačiau labai svarbu, kad vertinimo metodas taptų viešu. Kartu reikia, kad Europos centrinis bankas galėtų geriau informuoti apie eurozonos centrinio banko turimus valiutų rezervus. Pasisakau už eh, <clears throat> bankų sistemos eh, priežiūros eh, mechanizmo sukūrimą. Tačiau reikia atsižvelgti, reikia žiūrėti, prižiūrėti ne tik eurozonos narius, tačiau ir e, tas valstybės, kurios nėra eurozonoje. Europos centrinis bankas turėtų atsakingai naudoti savo turimomis priemonėmis, taip pat ir pinigų spausdinimo priemonę. Ačiū. Nuo Silvestris dar kartą. Ačiū pirmininkė. Labišė. E, Pranešimas e, įtraukia labai įdomių dalykų. 2010 metais BVP buvo didesnis negu ankstesniais finansiniais metais, būtent dėl to, kad palūkanų normos buvo mažesnės tiek euro sistemoje, tiek e, rezervo atžvilgių. Taryba nusprendė perkelti 1,3 milijardus euro į atsargas, į rezervus. Ir tai leido mums užbaigti dešimtuosius e, finansinius metus e, su teigiamu balansu, kas bus naudinga Eurozonos e, nacionaliniams bankams, centriniams bankams, kad jie galėtų padengti riziką susijusią su e, paskalomis ir e, užsienio valiutos sandoriais. Europos centrinis bankas turi oficialiasias atsargas ir e, uždirba iš to, atsargos sudaro 8 procentus e, apyvartoje esančių e, eurų. Taip pat turi įvairius portfelius, kuris naudoja įsigyti obligacijas. Ačiū, ponė Silvestris. Kalbėjote dvigubai ilgiau negu dėrėjo, todėl kitų klausimų kalbant aš jums nesuteiksiu žodžio. Eh, Dabar išgirsime balsavimo motyvų paaiškinimus dėl, dėl pono Giorans pranešimo. Žodis ponui Mairiui. Pone pirmininkė, e, balsavau prieš bananų sektorių papildomas priemonės, nes šiame pranešime neatsižvelgiama į Lisabono sutarties nuostatas. E, pranešimo projekte tarybai numatoma galimybė e, pačiai priimti svarbius sprendimus susijusius su de dešimčia svarbių AKR valstybių. Nėra jokių priežasčių, kodėl parlamentas neįtraukiamas į procedūrą, pagal kurią yra naudojami deleguoti teisės aktai ir sprendimo, ir sprendimai priimami bendra tvarka. <clears throat> parlamentas turi saugoti savo įgaliojimus ir siekti E, kad siekti dalyvauti sprendimų prieimimuose dėl mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimo. E, dėl ketinimų, pro, ket, taryba pritarė ketinimų protokolui po 2013 metų, sutikdama deramai atsižvelgti į deleguotus teisės aktus. Aš tai laikau e, parlamento teisų atimimu, o šių teisų negalime atsisakyti. Ačiū, Michael Cashman kalbė. Michaelas Cashmanas. Europos parlamente esančios darbo partijos atstovų vardu noriu pasakyti, kad mes balsavome prieš šį pranešimą, nes pasigėdome garantijų, kad bus rastos alternatyvios e, finansavimo priemonės. Taip pat negalime e, pasaulio vargingiausiųjų sąskaitą vykdyti mūšius dėl įtakos tarp institucijų. Parlamentas nori, kad jis būtų laikomas. E, patikimų partnerių dėrybose. DCI bananų papildomosios priemonės buvo paketo, e, siūlym, siūlymų paketo dalimi ir parlamentas pagidautų, kad ateityje būtų remiamas deleguotaisiais teisės aktais, tvirtinant finansinės priemonės. Mes apgalėsame dėl to, kad taryba neatžvilgia kurios pasiūlymus ir kad tai nes mes tikimės, kad tai nesukurtų precedento ateityje derantis dėl finansinių priemonių ir deleguotojų teisės aktų. Ačiū, ačiū ponė. Ką aš manai, ponė Silvestrai, iš turite pusę minutės, jeigu norite kalbėti. Dešimt sekundžių. Europos parlamentas yra linkęs pritarti kompromisiniam paketui, nes neturime laiko tačiau atsižvelgiant į tarybos poziciją nebuvo įmanoma dar patobulinti to teksto, ypač vertinant parlamento vaidmenį strateginiuose sprendimuose. Mažiau 20 sekundžių, sako kalbėtos. Ačiū, ponė Silvestri. Dabar pono Šolco pranešimas dėl finansavimo priemonės su išsivyščiusiomis valstybėmis. Pone Silvestri, žodis vėl jums. Ši tarpinė peržiūra, finansavimo priemonės peržiūra atskleidė, kad išsiskyrė komisijos tarybos ir parlamento nuomonės dėl daugiametės bendradarbiavimo programos su pramoninėmis valstybėmis. Dėl to teko sušaukti taikinimo komitetą, renkti trilogus ir nagrinėti keturis kompromisinius pasiūlymus pakeitimai išplėtė programos geografinę aprepti ir dabar čia jau apimtos ir augančios ekonomikos valstybės, kurių santykiai su ES yra įsitvirtinę. Mes paprašėme, kad būtų įtrauktos finansinės nuostatos, kad būtų tinkamai atsižvelgta į, į regionų išsivystimą. Tai e, turi būti tik tikslai ir tai neturi niekaip pakengti dabar galiojantiems reglamentams ir susitarimams. Ačiū, ponė Silvestri. Dabar išgirsime balsavimo motyvų paaiškinimą dėl Lochbiller gal pranešimo dėl demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonės. Visų pirma, žodis ponui Mikolašikui. Pagrindinės vertybės ir principai, kuriam, kuriais remiasi Europos Sąjunga, yra įtvirtinti sutartyse <clears throat> ir taip pat siekiama pasitelkti pagrindinį teisų hartiją bandant apsaugoti visuotinės žmogaus teisės savo santykiuose, santykiuose tarp ES su trečiosiomis šalimis, siekiant visame pasaulyje skatinti demokratiją ir žmogaus teisę, naujoji finansavimo priemonė e, turėtų prisidėti prie bendrijos veiksmų, veiksmingumo ir skaidrumo didinimo. Turime atsižvelgti į tai, kad Europos parlamentas atstovauja Europos tautoms, todėl e, šio klausimo Europos parlamento pozicija yra labai svarbi. Ačiū uždėmesi, ačiū. Ponai Silvestris vėl žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Dokumentas, dėl kurio balsuojama susijęs su žmogaus teisų demokratijos skatinimo priemonė. Tokiu būdu e, reikėtų skatinti taip pat ir pagrindinės teisės. <clears throat> Tam, kad mūsų teikiama pagalba būtų veiksminga, komisija turi koordinuoti savo veiksmus su valstybėmis narėmis. Ši priemonė turėtų prisidėti prie pagrindinių teisų stiprinimo tose šalise, kur joms kyla didžiausia grėsmė. Europos parlamentas visiškai netoleruoja bet kokių žmogaus teisų pažeidimų. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, įsigalioja ir pagrindinių teisų hartijos nuostatos tapo teisiškai privalomomis, todėl pagrindinės teisės tapo konkrečiomis teisėmis. Šios dienos balsavimas yra pavyzdys to, kaip mes remiamės šiuo teisiniu pagrindu. Ačiū kolegai Silvesis, kolega Henan. Pone pirminkė, sunku nesistebėti tuo, tuo kaip kai kas, kas smerkia kolonizmą ir imperializmą, patenkinti dabar būtent tą ideologiją remia, kai ES gina savo interesus, kai kalbama apie diskriminaciją, prieigą prie kontracepcijos Kas bebūtų. Turiu du klausimus. Pirmiausia, turint galvoje, kas vyksta Europoje, ar tikrai mes turime tų pinigų? Ir antra, jeigu pažvelgsime iš e, tų žmonių, kurie kitose šalyse gyvena, e, kai jie žvelgia į tą žlungančią muitų sąjungą, kodėl jie turėtų iš vis domėtis e, šiomis šalimis? Toliau pono Mičelo pranešimas dėl vysto bendravimo finansinės priemonės. Ponas Silvestris. Pone pirmininkė, bendras ES bendradarbiavimo tikslas yra mažinti skurdą kitose regionuose, užtikrinti tvarų e, vystimąsi, todėl e, reikia ir įgyvendinti tūkstančio tikslus, e, demokratija, geras valdymas, žmogaus teisės ir įstatymų viršinybė. Vystamo bendradarbiavimo finansinė priemonė yra, reiškia parama KR šalims dėl cukraus protokolo, taip pat e, Pietų Afrikos vystamosios asociacijos ir panašioms šalims Latino Amerikoje ir e, Rytų Azijoje. Tūkstančio tikslai yra svarbiausias klausimas, siekiant e, panaikinti absoliutų skurdą, kai žmonės gyvena už vieną, mažiau kaip vieną dolerį per dieną. Mums reikia visų valstybių narių bendradarbiavimo siekiančių tikslų, o Italijos įnašą vardo komisija Briuselėje. Todėl aš balsavau už šį pranešimą. Ačiū, ponės Silvestris. Brianą Simpsono pranešimas apie krovinių vežimo keliai statistinės e, ataskaitos. Dar kartą ponas Silvestris, ne kas kitas. Ačiū pirmininkė. Ne, aš du kart nekalbėsiu tą, tuo pačiu klausimu. Vieną kartą tik tai. Statistiniai duomenys apie prekių, e, apie krovinių vežimą keliais. Yra būtinas teisės aktas tvirtinamas e, pagal 292 sutarčių straipsnį. Taip parodome, kad deleguotos galios nepakeičia finansinių potvarkių, nes tai susiję su, su komisijos galėmis. Taip pat tai turime tobulinti sąlygas darbui šioje srityje. Tas pasiūlymas geras pagrindas tolimesnėms dėryboms su taryba ir komisija. Ačiū, ponė Silvestri. Dabar išgirsime balsavimo motyvų paaiškinimų dėl svobodos pranešimo dėl Kroatijos prisijungimo sutarties. Visų pirma, žodis poniai Elenai Pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą, nes Kroatijos prisijungimo sutarties pasirašymas yra istoriškai svarbus momentas Kroatijai. Norėčiau, kad Balkanų regione įsivyrautų stabilumas. Europos integracijos perspektyvos tampa realybė. Ir visos įdėtos pastangos apsimoka, tačiau tai nėra proceso pabaiga. Būtina, kad reformos būtų tęsiamos ne tik teisingumo sektoriuje, kovojant su korupcija. Reikia uh, privatizuoti laivų statiklas, kaip to prašė Europos komisija. Taip pat reikėtų objektyviai įvertinti Kroatijos pristatytą programą. Bulgarija ir Rumunija savo ruoštų išlaikė stebėsienos ir inspektavimo kokybės inspektavimo mechanizmą. Taip pat reikia užtikrinti, kad ratifikavimo procesas būtų sėkmingas. Kroatijos prisijungimas puikia proga inicijuoti ryšių kampaniją visose valstybėse narėse ir visiems priminti apie ES privalumus. Ačiū, ponė Bazesku. Dabar žodis ponui Silvestris. Ačiū. Praėjus 20 metų nuo savo nepriklausomybės paskelbimo Kroatija pasiekė istoriškai svarbų savo raidos etapą ir labai entuziastingai ją su tuo sveikiname šiandien. Šiandien parlamente lankėsi Kroatijos parlamento delegacija. E, baigsis šešis metus trukusios dėrybos su šešalimi ir jos ženkliai pakeitė politinį, ekonominį ir socialinį šalies gyvenimą ir E, raidą. Kroatijos žmonės pasa, palaiko šį žingsnį, mes norėtume, kad jie pasisakytų už stojimo sutartį referendume šiuo klausimu. Jei dar reikia išspręsti biš, dvi šalius e, santykius su tokiamis valstybėmis kaip Serbija, taip pat baigti ir delimituoti valstybės sienas ir taip pat spręsti pabėgėlių klausimus. Ja, Ačiū, ponas Klas. Ačiū pirmininkė. Iš principo balsavau už Kroatijos prisijungimą prie Europos Sąjungos. Balsavau už su vienu bet. Kroatija yra Europos valstybė, o to negalima pasakyti apie visas kitas šalis kandidatės. Ir jos vieta yra Europos Sąjungoje. Tačiau tuo pat metu Kroatijoje išlieka nemažai problemų turiu omeny, pavyzdžiui, korupciją. Tas problemas būtina spręsti pirmiausia ir tai turi būti padaryta prieš šaliai prisijungiant prie ES. Tik tuo met, kai jį gyvendins visus Kopenhagos kriterijus, iki galo jį turėtų turėti galimybę prisijungti. Ačiū kolegai, kitas kolegos svobodas pranešimas dėl Kroatijos Andrėjas Švabas kalbės. Mes eh, susilaikėme balsuojant dėl Kroatijos įstojimo, tačiau balsavimo rezultatas rodo, kad eh, Europos parlamentas didelę balsų daugumą pritarė 28-osios norės prieimimui. Tuo džiaugiamės. Liepos 1-2012 metų įstojusi Kroatija parodys, kad ES turi ateities perspektyvą. Taip pat e, šis stojimas patvirtins, kad Kroatija išpildė keliamus labai griežtus reikalavimus. Tačiau turime pasakyti, kad e, šalis kandidatės turi būti vertinamos pagal tai, kaip uh, perkelia ir gyvenina ES teisę, kai kuriuose dabartinėse valstybėse narėse dar tai nėra užtikrinta. Steikimės, kad Kroatija tačiau iki 2012 metų e, Liepos pirmos dienos jau visus reikalavimus e, įgyvendins ir e, taps pilna teise ES nare. Balsuojant mes, kaip minėjau, susilaikėme, tačiau tikimės, kad Kroatija turi geras perspektyvas įveikti likusias kliūtis. Ačiū, žodis ponui Mikolašikui. Ačiū, ponė pirmininkė. Kroatija jau e, daugelį metų e, stengiasi įstoti Europos Sąjungoje, šalis įgyvendino daug reformų, teismų srityje, viešo administravimo, taip pat kovojant su korupcija pasiekta didelės pažangos, kalbant apie e, teisėjų, kurą Kroatija padarė didelę pažangą, derindama savo teisės aktus su ES teisinė įgytimi e, ir šalis toliau vykdo reformas. Labai svarbu reformas įgyveninti, ypatingai e, su teisinės valstybės principais susijusiose sritise, Šią užduotį reikia e, vykdyti ir e, toliau. Mūsų Kroatija sieja bendrasios e, vertybės. Todėl aš palankiai vertinu Europos parlamento paramą Kroatijai ir džiaugiuosi, kad 2012 m. Liepos mėnesį galėsime savo tarpę pasveikinti kolegas iš Kroatijos. Ačiū kolegai. Sako pirmininkas ponui Repo suteikimas žodis. Ačiū. Aš palai, balsavau už šį pranešimą, nes mums reikia Kroatijos. Kroatija privalo tęsti reformas, mes turime bendradarbiauti. Žinoma, visuomenė palaiko Kroatijos sieki. Šalyje būtina reformuoti teisinę sistemą, teismų sistemą, uh, Kalbant apie ekonomiką, Kroatija daro didelę pažangą, e, užtikrintama geresnį viešų finansų valdymą, siekdama kurti darbo vietas ir užtikrinti augimą. Aš labai tikiuosi, kad mums pavyks e, priimti klestinčią ir taikę Kroatiją į Europos Sąjungą. Žinoma, ir Serbija turi tęsti pastangas dėti pastangas siekdama prisijungti prie ES. Serbija nėra vienintelė, nes Makedonija netrukus pasaks jos pavyzdžių. Ačiū, dabar ponas Hananas. Pone pirmininkė, prieš dvi savaitės, kuomet buvo pas, pasiskelbę kandidatų Kroatijos e, e, kandidatų, Saša Radovič buvo žinomas kaip mm, liūdnai pagarsėjęs e, veikėjas, jis parengė, parašė keletą knygų apie e, korupciją kai kuriuose sluoksniuose ir tas asmuo buvo suimtas. Kalbama apie su, Zagrebo suinteresuotumą juo. Kai lankiausi Kroatijoje šiais metais, mane nuliūdino tai, kad daugybė patriotiškų tos valstybės žmonių, kalbėdamasi su manimi, pareiškė, kad jie mano, kad prisijungimas prie ES galėtų būti priešnodis korupcijai vietoje. vyksta teismo procesas, tačiau turiu pasakyti, kad nacionalinis parlamentas renkamas Kroatijoje bus tas, iš kurio stebėtojai atvyks dirbti čia iki 2014 parlamento, e, Europos parlamento rinkimų. Galbūt reikėtų pasidomėti tuo atveju, kuris iš tikrųjų visai savo požymis yra visiškai politiškai motivuotas areštas. Pone Rapkai, pranešimas dėl Viktoro Uspaskicho imuniteto gynimo Pirmiausia, žodis ponui Donskijui. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nepritariau su savo frakcijos pozicijai ir balsavau priešingai, vertinant tai, kas atsivyko, atsitiko mūsų kolegai Viktorui uh, Uspaskichui. Manau, kad audiator altera pars principas buvo pažeistas. Lietuvos kritikavimas kaip šalies uh, kur politikai motivuoti teismai vyksta yra nesažingas, vienapusis ir netinkamas. Lietuva yra demokratinė šalis, teisės paisimas egzistuoja ir sakyti priešingai, kad Lietuva kažkaip tai panašiai daro, kaip daroma su Timošenko Ukrainoje, būtų absurdiška. Nematau priežasties, kodėl politikas turėtų išvengti teismo ginant jo garbę sunku patikėti, kad galima pasiūti, pasiūsti signalą mano šaliai, kad e, galių atskirimas tarsi neegzistuoja Lietuvoje. Traktuoti Lietuvą kaip Baltarusiją būtų tiesiog šventvagiška. Ir tai būtų smūgis Europos parlamento reputacijai mano šalyje. Ačiū. Toliau balsavimas dėl ponos Berės pranešimo dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. Pirmiausia, kolega De Angelis. Presidente, la... Pirmininkė, krizė dabar e, tampa vis grėsmingesnė. 2020 dipende dall'impegno dell'Unione Europea nel... Strategijos Europo 2000 sėkmė priklauso nuo visos ES pastangų, tačiau e, valstybės narės e, turėtų siekti derinti biudžeto ir mokesčių politiką. Šios rytyje reikia labiau koordinuoti veiksmus įgyvendinant biudžeto priemonės, turime bendrai kovoti su sukčiavimu ir mokesčių slėpimu. Esama šios rytyje tarptautinių susitarimų, tačiau reikia kartu ir stiprinti vidaus rinką, tai paskatintų ūkio augimą ir konkurencingumą. Strategija Europa 2020 turi e, turėti daugiau įtakos ir e, socialinės apsaugos sryčiai. Jeigu galėsime, pavyzdžiui, įgyvendinti vietinio ligmens programas, tai pasieksime savo tikslų. Ačiū Elenai Bazėskos teikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, nes ES privalo kovoti su E, makroekonominiais netoligumais ir skirtumais. Mums reikia e, simetriško požiūrio labiau koordinuoti valstybių narių ekonominius sprendimus, ypač kovojant su nuosmokiu. Tačiau taip pat turime paraginti Europos e, valstybių narių vyriausybės drąsiai taikyti būtinas taupimo <clears throat> priemonės, kovant su infliacija ir skatinant konkurencingumą be veiksmingų struktūrinių priemonių Europos ekonomikos augimas iki 2020-ųjų bus tik tai šiek tiek daugiau nei vienas procentas. Kartu e, nacionaliai biudžetai neturi kelti grėsmės visos ES finansiniam stabilumui. Būtina, kad Europos ir valstybių narių biudžetai būtų harmonizuoti. Europlius paktas, prie kurio prisijungia mano šalis, bus naudingas geriau koordinuojant ekonominę politiką. Ačiū. Pirmininkas, ačiū poniai Bazėskų, žodis suteikimas pons Silvestris. Ačiū ponia pirmininkė. Ekonomikos krizės vienas poveikių yra neligybės didėjimas ir konkurencingumo skirtumai Tai tik padidina būtinybę taikyti simetrinio pobūdžio makroekonominės priemonės, e, ribojant tiek per didelį biudžeto deficitą, tiek per didelį perviršį. Todėl reikia ekonominę finansų politiką labiau koordinuoti ir griežčiau kontroliuoti biudžetą tos klaidos, kurias padarėme per pirmosius dešimt metų e, ekonomikos ir pinigų sąjungos egzistavimo, parodo, kokia svarbi yra ES ekonominė valdysena. Mes turime nacionalių lygmenių e, geriau laikytis bendrų taisyklių ir geriau kontroliuoti, saldžiau kontroliuoti nacionalinę ekonominę politiką. Pirmkas, ačiū, žodis teikiamas pana Murphy. Ačiū, pirmininkė, esame rimtos krizės, e, kapitalizmo krizės nuo 30-ųjų metų viduryje. O e, atstu, vyriausybės atstovų atsakymas yra aiškus taupimas. Ir problema yra ta, kad dauguma žmonių Europoje nesutinka su jų sprendimais, dauguma žmonių žino, kad turtingieji tampa turtingesni, o Europos ekonomika žlunga ir spiralė rytas žemyn. Todėl ir turime tą Europos semestrą, ekonominę stebėseną. Tai yra stengimasis atsikratyti demokratinių patikrinimų, demokratinės atskaitomybės ir E, koloninės taktikos naudojimas, kuomet primetamas e, griežtas biudžetas. Šio proceso e, reikšmė matosi, kai kalbam apie Airijos biudžetą, kuomet Airijos parlamente bus aptariamas biudžetas, kuomet bus pjaunamos milžiniškos lėšos, bet prieš diskusijas Airijos parlamente ar visuomenėje šio biudžeto projektas buvo aptarinėjamas Vokietijos bundestage nes būtent tai reiškia ekonominę stebėsiną. Dėkoju. Toliau kalbame apie bendros rinkos reformo balsavimą. Pirmiausia, ponas Lajonas. Atrodo, jo nėra salėje, todėl ponas Silvestris. Ačiū pirmininkė bendrosios rinkos formas e, subūrė draugė piliečius, valdžios, vyriausybės atstovus ir tame forume buvo kalbama apie bendrosios rinkos padėtį. Komisija bandė parengti e, sąrašą 20 problemų, e, ko, problemiškų situacijų, su kuriamis dažniausiai susiduria žmonės Europos Sąjungoje. Praėjus 20 metų nuo jos kūrimo pradžios bendroji rinka vis dar išlieka svarbi ir jos užbaigimas yra svarbus. Reikėtų ypač akcentuoti diplomų pripažinimą, mokestinius barjerus, taip pat reikėtų uh, ma, supaprastinti vie, viešųjų pirkimų sektorių. Tas bendroji rinka juk yra tam, kad įtarnautų vartotojams ir būtų jiems naudinga. Čia toliau ponas Repo. Ačiū, balsavau už šią rezoliuciją. Bendroji rinka per pastarosius 15 metų atskleidė, kad ji gali pasiūlyti ne, nemažai naudos. Nežiūrinti tai, verslas vis dar tai laiko kažkokius svetimkūnių. Ir krizės laikais mūsų parlamento viena pagrindinių užduočių įtikinti verslą ir žmonės bendrosios rinkos privalumais. Tuo pat metu turėtumėme e, bendra valia e, užtikrinti, kad valstybės narės įgyvendintų e, reikalingas bendrosios rinkos įkūrimui priemonės. Bendroji rinka vienas svarbiausių pasiekimų ir vienas svarbiausių mūsų ateities veiksnių. Paskutinė tema, kurią aptarsime, Mm, tai yra ES pasaulinė reakcija į živ AIDS. Pirmiausia, ponas Čimanskis. Pone pirmininkė, visų veiksmų kovojant su živ AIDS suintensyvinimas yra labai svarbus tiek valstybių narių lygmenių, tiek ES. Rezoliucijos ir pasiūlymai, e, kuriuos išgirdome, kai kalbam apie živ AIDS, nusipelno mūsų paramos ir juos reikia gyvendinti. Deja, kaip paprastai, kai kalbam apie sveikatos apsaugos klausimus, Europos parlamento pasiūlymai taip pat apima ir pasiūlymą propaguoti abortus. Todėl aš e, balsavau prieš. Ačiū toliau, ponas Kešmanas. Aš pritariu šiam puikiau, puikiam pranešimui ir Europos e, Leiboristų partija balsavo už. Puiku, kad žiūrime holistiškai. Noriu pasakyti, kad moterų e, sveikata ir reprodukcinė sveikata yra labai svarba. svarbi, reikia joms užtikrinti prieigą prie kontraceptinių priemonių, taip pat užtikrinant saugius abortus, kai būtina. Živ prevencija ir e, žinių skleidimas yra svarbus, todėl pabrėžimas, kad reikia švietimo programų taip pat sveikintinas. Taip pat reikia pripažinti, kad yra pozityvių postumių ir aš diskusijos pradžioje sakiau, kad turime kreiptis į komisiją, kad jie atšaldytų e, globalius fondus skirtus kovai su živ AIDS. Ir skirtingai nuo anksčiau kalbėjusių, e, pasaulinių žmogaus teisų gynimas nėra kolonializmas, tai yra visų civilizuotų visuomenių siekis. Ačiū, ponia Kašmanai. Toliau kolega Silvestris. Ačiū, pirmininkė. Pritariu rezoliucijos tekstui, kuris kyla iš vieno iš tūkstantmečio tikslų. Kaip liūdėjo statistika, mūsų tekste taip pat paminėtos moteris ir vaikai, jų sveikata. informuojant žmonės apie živ AIDS. Kartais atrodo, kad e, pavojaus nebėra, nes jaunimas atrodo, kad menkai žino apie tai menkiau negu 90-metyje. Nazione si faccia carico di rendere attuale un argomento. Ir pranešime keliamas labai svarbus klausimas, kurį reikia svarstyti, kuriuos reikia svarstyti ir reikia teikti informaciją, kad galima būtų priimti sprendimą, turint visą įmanomą informaciją šią temą. Ačiū, ponė Silvesis, dabar ponas Merfi. 33 milijonai žmonių šiandien gyvena su živ, 2,5 milijono e, užsikrečia kas metais ir 2 milijonai žmonių žūna nuo AIDS kiekvienais metais. Anot airijos agentūrų tai taps vienas svarbiausių lygų 21 amžiuje. Tie šokiruojantys skaičiai atskleidžia būtinybę reaguoti į šią lygą. Dėja, kai kuriais atžvilgiais esame nuėję netinkamų kelių. Tartautinis finansavimas živ e, buvusiose kolonijinėse valstybėse yra labai nedidelis. Europos Sąjungoje uh, dėl buvo sumažintas finansavimas e, retrovirusinių vaistų e, finansavimui ir gydimui jais. Reikėtų užtikrinti geresnę e, tų vaistų prieigą, tačiau to dar nepakanka. Patentai, kurie saugo e, farmacijos pramonė, dažnai reiškia, kad tie, kuriems reikia šių vaistų, negali jų gauti. Reikia demokratiškai elgtis, žiūrėti žmonių, o ne pelno. Ir reikėtų vykdyti e, bendrus patentų tyrimus, e, tyriant šių vaistų pratesnės galimybės. Eh, Ponas Klas. Ačiū, aš balsavau prieš šį pranešimą. Ne dėl to, kad aš kažkaip nusiteikęs prieš užsikrėtusios žmonės ir manau, kad jiems nereikia geriausios įmanomos priežiūros. Aš nesu prieš tai, kad būtų daugiau vaistų skirta vaistų tyrimams, bet aš esu prieš šį pranešimą, nes ten yra daugybė kitų dalykų, kurie nesusiję ir kuriems aš prieštarauju. Pavyzdžiui, 22 pastraipoje uh, pasisakoma už saugius, legalius abortus. ES neturėtų kišti nosies iš šiuos dalykus, tai yra valstybių narių kompetencija. Ir jei valstybės, noris, jeigu valstybės narės nenori e, įteisinti aborto, jos turi teisę taip elgtis. Taip pat raginama e, gerbti teisės ir teisės į privatų gyvenimą infekuotųjų žmonių, tačiau nepaaiškinama, kaip žmonėms, kuriems tenka dirbti šalia infekuotųjų žmonių, gydytams seselėms, kaip jiems apsisaugoti, ypač jei jie nežino, kad pacientas yra užsikrėtęs. Tai taip pat rimtas klausimas, kurį būtina kiek įmanoma sparčiau išspręsti. Mes turime saugoti ir visuomenę. Ačiū, pana klasai. Baigiame balsavimo motyvų paaiškinimus. Noriu padėkoti visiems pasisakiusiems. ypač tiems, kurie laikėsi jiems skirto laiko limito. Ir man neteko nieko nutraukti. E, pirmoji tarybos svarstymų patrintos dvi bendros pozicijos. Pasiaiškinome priežastis dėl jų patvirtinimo. Jų pavadinimai bus paskelbti posėdžio protokole ir per tris mėnesius parlamentas gali pateikti savo nuomonę pradedant nuo šiandien.